Mais ça, ça a bien, bien tourné. Donc, euh... Comment t'es avant ça Exactly. En, en, en sak som jeg har tenkt på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 Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Skelbiu atnaujinamų Europos parlamento plenarinį posėdį. Mėly kolegos, rytoj minėsime tarptautinę dieną, kuri skirta informaciniams technologijoms ir komunikacijoms. Tai yra iniciatyva, kurios tikslas paskatinti jauną